And... Labas rytas visiems, linkiu visiems gerų metų ir sėkmingų darbų Europos parlamente. Darbo atvarkės projektas. Dešimtas ir vienuoliktas darbo atvarkės punktai bus sukeisti vietomis. Jei niekas tam neprieštarautų, tai darbo atvarkės projektą tvirtiname. Dėkoju turbūt atsimenate, kad parlamentinė delegacija į šalių 23 sustikimą 13-18 lapkričio pernai vyko, yra posėdžio, šio posėdžio dokumentai skirti tai 23 šalių sesijai. Pirmadienį 15 sausio 19.30 vyks neįlinis Envi koordinatorių posėdis ir visi Envi nariai yra kviečiami, keisimės nuomonėmis su Prancūzijos aplinkos ministru ponu Nikolaju Lo, kur bus kalbama apie One Planet viršūnių susitikimą bus kalbama apie klimatą, energiją, bioįvairovę ir septintąją aplinkosaugos veiksmų programą bei žiedinę ekonomiką. 25 sausio buvo suplanuotas mūsų posėdis, po pietinė posėdžio dalis yra atšaukiama, bet rytinė posėdžio dalis vyks kaip ir planuota. Mūsų komiteto sekretorijate yra pasikeitimų, noriu pasveikinti Božicą Matič, administratorė, kuri atvyko iš Imko sekretoriato. Jis dirbs mūsų komiteto sekretoriate, pradėjo dirbti nuo 1 sausio, taigi sveikiname naują darbuotoją. Šiandien vertimas yra į 21 kalbą, o e, mūsų posėdis yra transliuojamas per internetą, o e, posėdžio dokumentacija yra prieinama elektroniniu būdu per e-posėdžių taikomąją programą. 13 gruodžio buvo koordinatorių posėdis ir rekomendacijos buvo išsiųstos elektroniniu būdu visiems, jei nieks neprieštarauja, tada jas tvirtiname. Tvirtinsime taip pat 11-12 spalio, 19 spalio ir 23 spalio posėdžių protokolus, jei iki posėdžio pabaigos niekas jam nepaprieštaraus. Ir dabar jau einame prie pirmojo mūsų darbo tvarkios punkto. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį dėl bisfenolio A naudojimo lakose ir danguose skirtose liestis su maistu. Turime bendrą pranešėjų grupę ir pirmiausia suteisiu žodį ponui Hauslingui. Gerbiama pirmininkė, kolegos, pirmiausia, noriu palinkėti visiems gerų naujų metų. Ši tema yra labai svarbi ir mums reikia priimti sprendimą ar tai, ką siūlo komisija dėl bisfenolio A, yra teisingas būdas toliau judėti į priekį. Reikia kažkiek mažinti ribinę bisfenolio naudojimo vertę, bet manau, kad komisija turėtų dar daugiau padaryti. Manau, kad bisfenolį A iš vis reiktų uždrausti, ypač kai kalbame apie uh, E, jį naudojimą, e, jo naudojimą tose paviršiuose, kurie e, liečiasi su maistu. Yra labai daug tyrimų šią temą. Bisenol, bisenolis A yra endokrinė sistema ardanti medžiaga, veikia imuninė sistema ir Europos teisingumo teismas yra. Mm, ir atsiprašau, Europos cheminių medžiagų agentūra 17 metų 14 birželio paskelbė, kad tai yra didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. Ir tai gali mm, neigiamai veikti vaikų sveikatą, širdies sistemos ligas e, sukelti. Taigi manau, kad reikia visiškai uždrausti bisfenolę, tik taip galėtume mažinti su tuo susijusią riziką. Komisija sako, kad jis yra draudžiamas kūdikių maiste, bet yra tam tikros mm, pažeidžiamų asmenų grupės ir turėtume uždrausti bisfenolio naudojimą. Bet negalima vieniem leisti naudoti, mm, vienom gyventojų grupėm nedrausti naudoti besfenolio, o kitiem drausti, nes, pažiūrėjau, neščios moteris ar vaikai, kodėl jie iš vienų podelių gali gerti, iš kitų negali, turime imtis tokių ryštingesnių žingsnių, nes visi, kas mm, susiduria su besfenolio A, turėtų būti apsaugoti. Yra ir kitų endokrininę sistemą ardančių medžiagų, E, parabenai šampūnuose ir mm, tada galime gauti tokį pavojingų medžiagų kokteilį. Ir komisija savo pasiūlyme į tą tokią galima tokį kelių medžiagų poveikį visai neatsižvelgia. Taigi mes turime imtis ryštingų veiksmų. Čia nenoriu skatinti panikos, tiesiog turim pagalvoti, ar tai, ką siūlo komisija, yra pakankama. Mes kaip parlamentas galėtume imtis papildomų žingsnių. Balsavome dėl tų medžiagų, Mm, kurios skirtos liesti su maistu dėl tokio reglamento ir tada labai griežtai pasisakėme, kad bisfenolį A reiktų uždrausti. Ir kodėl komisija to nesima, nes kai kurios valstybės narės jau visiškai draudžia naudoti bisfenolį A, pavyzdžiui, Prancūzija. Taigi turime turėti galvoje, kad yra 73 medžiagos, kurias galima naudoti. Tai yra, yra alternatyvos bisfenoliui A, galbūt jo šiek tiek brangesnės, bet kai alternatyvos yra, tai kodėl negalime skatinti tų alternatyvų naudojimo. Taigi manau, kad mums reikia čia parodyti kaip reiktų elgtis dėl bisfenolio A. Tai, ką siūlo komisija, mūsų nuomonė nėra pakankama. Turime tikrai daugiau pasiūlyti. Taigi mums nepatinka tai, ką siūlo komisija. Manau, kad žiūrint ir iš politinių pozicijų, parlamentas turi būti ryštingesnis. Turime toliau žengti. Kiek dar reikia įvairių tyrimų, kad įrodytume, kad bisfenolis A kelia didelę riziką. Nes turim uh, uh, saugoti žmonių sveikatą. Taigi aš prašau pasisakyti, balsuoti už šią rezoliuciją. Kitas, toliau mūsų pranešėjas, ponas Balas. Dėkui. Dėkui, aš pritariu šiam pasiūlymui. Mm, kodėl? Todėl, kad tai, ką siūlo komisija, turi trūkumų. Komisija sako, kad yra pasiekta pažanga, nes geriau, e, kryptingiau E, traktuojamas bisfenolis A, pavyzdžiui, kūdikiams jo naudojimas draudžiamas. Bet jei mažiem vaikam uh, irgi neleisime naudoti bisfenolio A arba nešio moterim, tai gerai, bet iki galo problemos neišspręsime. Kita problema. Komisija sakė, kad mes mažinsime uh, tas ribinės vertes, taigi bus mažiau bisfenolio A. Bet endokrininė e, sistema ardančios medžiagos neveikia pagal e, ribinių verčių kiekį, jos vis tiek ardo endokrininę sistemą ir net maža dozė gali labai rimtai suardyti endokrininę sistemą, nes yra tas mm, kokteilio efektas, ta sąveika su kitomis rizikingomis medžiagomis. Taigi e, ribinių verčių sumažinimas realiai nemažina rizikos. Kodėl komisija tokį pasiūlymą teikia? Todėl, kad jinai remiasi EFSA e, vertinimais, bet pati EFSA pripažįsta, kad ta studija yra pasenusi ir nebetitinka šio laikinės realybės. Ir pati EFSA yra pradėjusi naujos, e, naują Mm, studijų procesą, naują tyrimų procesą ir laukia išvadų 18 metais. Taigi komisija savo pasiūlyme remiasi moksliniais įrodymais, e, kurie yra abejotinos vertės, kurie yra pasenę. Net EFSA tais moksliniais įrodymais abejoja. Taigi, e, baigdamas pasakysiu, kad mes kaip aplinkos apsaugos ir visuomenės veikatos bei maisto saugos komitetas turime aiškę poziciją priimti ir siekti, kad visiškai būtų uždraustas endokrinę sistemą ardančių medžiagų naudojimas ir kai yra tam alternatyvos, o bisenolį A, kadangi jis turi alternatyvų, tai turime apskritai uždrausti, jo lab, kad kai kurios valstybės narės yra uždraudę, nes priešingai mūsų darbas nebus efektyvus. Dėkui, ponė Rys dabar. Dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu palinkėti visiems gerų naujų metų. Aš taip pat irgi pasirašiau tą prieštaravimą, e, apie kurį kalba ponas Hauslingas. Aš irgi manau, kad komisija nepakankamai žengia e, savo pasiūlyme dėl bisfenolio A naudojimo, nes neatsižvelgia iki galo į jo pavojų. Komisija sako, kad jinai taiko atsargumo principą nes dešimt kartų sumažina tuos galimus migruojančius bisfenolio lygius plastikose. Mm, kūdikiams ir vaikams jaunesniems kaip trejų metų bisfenolio naudojimas draudžiamas, bet to nepakanka, nes yra ir kitos pažeidžiamos gyventojų grupės, pavyzdžiui, niešios moteris, vaikai vyresni negu trejų metų, maitinančios motinos nes daugelis studijų parodė, kad e, nešio moterim kenkia organiniai teršalai, taip pat ir bisfenolis A. Taigi, mano nuomonė, komisijos pasiūlymas yra kaip ir būdas reabilituoti cheminės medžiagos naudojimą, kuri kelia vis didesnį susirūpinimą. Taigi komisija kaip ir užstrigo laikę ir remiasi 15 metais EFSA pateiktų tyrimų rezultatais, sakydama, kad bisfenolis A vartotojų sveikatai nekelia grėsmės, bet situacija pasikeitė. E, 17 metų birželį Mm, cheminių medžiagų agentūros ekspertai priemė sprendimą paneigdami to tyrimo rezultatus ir jų išvada yra, kad bisfenolis A yra labai, didelė, sus, labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. Taigi, čia mes nesame tokioje situacijoje kaip dėl glifosatų, kai nuomonės išsiskiria. Čia ekspertai aiškiai yra pasakę, kad bisfenolis A yra nuodingas, taigi manau, kad pavojingas, taigi manau, kad turėtume uždrausti bisfenolio A naudojimą, juolab, kad yra bent šimtas įvairių tyrimų, paskelbtų taip pat ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ir tie tyrimai rodo, kad net labai mažomis, disfeno, mažomis dozėmis bisfenolis A kenkia uh, E, laboratorinių gyvūnų sveikatai. Ir iš tiesų mūsų piliečiai, tie mūsų ginčiai, mūsų piliečiam jau yra nusibodę ir turime kuo greičiau Envi komitete patvirtinti šią rezoliuciją. Juolab, kad 16 metais per plenarinę sesiją parlamentas pasisakė, kad turi būti draudžiamas bisfenolio naudojimas. Taigi neturime atsitraukti atgal dėl to, dėl ko jau esame balsavę. Dėkoju. E, norėčiau steigti žodį poniai Pietikainen, bet jos atrodo nėra. Tuomet šešėliniai pranešėjai pasisakys ir pirmiausia Colin Langen. Na, visų pirma, linkiu visiems laimingų naujų metų. Uh, E, ne, ne visai e, galiu pritarti viskam, ką čia išgirdome. Manau, kad komisija žengė reikalingus žingsnius, ji pavedė EFSAI atsižvelgti į naujausius duomenis, imtis atitinkamų žingsnių. E, mes žinom, kad vyksta plati peržiūra EFSOje ir dabar reikia imtis atitinkamų žingsnių, įvedant griežtesnės ribinės vertės tuose lakuose ir e, kitose medžiagose EPP negali prieštaravimai pritarti. Na ir dar vieną dalyką užmiršau paminėti, turiu komisijai klausimą. Ar Komisija yra atlikusi studiją dėl tokios rezoliucijos e, pasiekmių bisfenolio A uždraudimui Prancūzijoje. Pone Šaldemose, socialdemokratų frakcijos vardu labai aiškiai norim iš pat pradžios pasakyti, kad socialdemokratai pasisako už visišką BPA uždraudimą e, medžiagose, kurios susiliečia su maistu ir kasdienėse medžiagose, su kuriomis mes turime reikalo. Manytume, kad BPA yra pavojinga medžiaga, reikėtų neprileisti juos liesti su mūsų maistu ir komisijos pasiūlymas nėra pakankamas. Norėtume, kad jis būtų ambicingesnis. Tačiau socialdemokratų frakcija nepritarė prieštaravimui, todėl kad šiandien neturime dviejų skirtingų pasiūlymų, vieno iš komisijos, o kito, kuris leistų mums visiškai uždrausti Jeigu mes pritarsime prieštaravimui, tai nebeliks iš vis jokio pasiūlymo, nebebus jokio teisės akto. O tai reikštų, kad negalėsime apsaugoti savo vaikų. Su komisijos pasiūlymu, nors jis ir nėra pakankamai ambicingas, mes e, galėsime apsaugoti mūsų vaikus nuo kontakto su bisfenoliu Taigi, nors tai ir mažas žingsnis, tai žingsnis tinkama kryptimi. Taigi mes nepritame šiam prieštaravimui, nes mes galvojame, kad svarbu net ir tokį nedidelį žingsnį žengti. Tačiau e, mes norėtume, kad komisija ateityje elgtųsi ambicingiau. E, Aš manau, kad patvirtinant naują komisiją po Europos parlamento rinkimų reikėtų raginti komisiją priimti ambicingas planą e, kovojant su e, endokrininiai sistemai žalą darančiomis medžiagomis. Kodėl šiandien nepritarėme prieštaramai? Todėl, kad mums pirmiausia svarbu pradėti saugoti savo veiku, vaikus per ateinančius šešis mėnesius. Jeigu pareikšime prieštaravimą, tai komisijai užtruks metų metus naujam pasiūlymui pateikti. Taigi tai žingsnis tinkama kryptimi. Taip pat galvojame, kad jeigu šiam pasiūlymui bus pritarta, reiktų siekti, kad komisija reguliariai atsiskaitytų Europos parlamentui apie šio reglamento įgyvendinimą, kad žinotume, kaip sparčiai valstybės narės tenkėsi jį įgyvendinti. Taigi negalime pritarti prieštaravimui, nes tai reikštų menkesnę apsaugą vaikams, negu kad turime dabar, tačiau kovosime už visišką bisfenolio A uždraudimą ateityje. Dėkui. Komisijos vardu, ponė Julikin. Dėkuoju, ponė pirmininkė, visiems labas rytas. E, viena problema, su kuria aš visiškai e, sutinku, ponas Hoisler iš tikrųjų iškeli labai svarbę temą. E, o kalbant apie komisijos priemonę, kurią siūlo komisija. Mes galvojame, kad turinio prasme tai esminė priemonė ir ženkliai pagerinsianti dabartinę situaciją. Taigi, jeigu ji bus priimta, rezultatai bus labai aiškus iš karto. Yra trys svarbus elementai šiame teisės akte. E, numatomi daug griežtesnės ribos bisfenolio A e, atveju, kad per kontaktinės medžiagas jis nepatektų į maistą nuo 0,6 iki 0,05 procentų sumažėjo ta riba, tai daugiau kaip 10, procent, 10 kartų mažiau ir komisija toliau svarsto kitas galimybės. Be to, teisės aktas išplečia taikymo sritį, apimant ne tik plastiką, e, atsižvelgiant į pagrindinį šaltinį, per kurį bisfenolis A patenka į maistą, tai yra e, lakai ir kitas padengimas maisto konteineriuose. Komisija taip pat atsižvelgė į tam tikrus ribojimus nacionalinių lygių, buvo paminėta Prancūzija ir taiko atsargos principą, kad bisfenolis nemigruotų į e, medžiagas, kurios liečiasi su maistu produktuose vaikams, gaminiuose vaikams. Komisija, žinoma, e, žino apie visą atliekamą darbą nuo 2015 metų, tame tarpe ir Europos e, cheminių medžiagų agentūroje susijusiai su bisfenoliu A. E, mes žinome, kad ten atliktas vertinimas skiriasi nuo EFSA vertinimo, nes EFSA žiūrėjo į žalą endokriniai sistemai e, žmonės žmonėse. EFSA greta vertino į kitus bisfenolio A poveikius prieš priimdama savo sprendimus. Saugumo lygis, kasdienė toleruotina dozė, kurią nustato EFSA, atsižvelgia į bisfenolio A žalą endokrininiai sistemai darančias darantį poveikį. Dėl rezoliucijos projekte išreiškiamų rūpeščių komisija pripažįsta, kad besfenolis A gali būti surastas perdirbamame popieriuje ar kartone. Tačiau didelė dalis bisfenolio A perdirbimo procese yra prarandama ir tie lygiai dar labiau sumažės, kai 2020 pagal ryč reglamentą įsigalios bisfenolio A panaudojimas terminėme popieriuje. Mes taip pat atsižvelgiame į kai kurių valstybių narių ir pramonės žingsnius ir apribojimus, konkrečiai Prancūzijoje, Danijoje, Švedijoje ir Belgijoje. Į tai atsižvelgta komisijai rengiant šią priemonę. Mes žinome, kad pramonėje yra daroma žingsnių pakeisti bisfenolį A. Mes taip pat žinome, kad kai kurias valstybėse narėse, kurios nutarė uždrausti bisfenolį, iškyla sunkumų ieškant tinkamų pakaitalų kai, kurie, kai kuriuose gaminiuose. Yra studijų dėl naujų galimų alternatyvų, tačiau e, tas vaizdas nėra dar pilnas sakysime, Prancūzijos uždraudimas netaikomas pramonės medžiagoms ir medžiagoms, kurios naudojamas transportuojant maistą. Ten taip pat nedraudžiama netyčinis bisfenolo panaudojimas. Buvo klausima, ar komisija svarstė, kaip siūloma priemonė galėtų įtakoti priemonę, kurios ėmėsi Prancūzija. Kaip jau sakiau, Prancūzijos e, priemonė nenumato šimtaprocentinio uždraudimo. Komisija ketina susisiekti su Prancūzijos institucijomis, e, siekdama išsiaiškinti, ar nebūtų tam tikro dubliavimosi. Raginsime Prancūziją peržiūrėti savo priemonę ir atitinkamai įvertinsime, koks skirtumas e, ir dubliavimasis tarptų priemonių gali būti kalbant apie tolesnį vertinimą ir e, bandant e, pateikti išvadas, reikia pasakyti, kad e, darbas nesustojo. Komisija įpareigojo EFSA atlikti pilną bisfenolio A analizę. EFSA to naujo vertinimo rezultatus ketina paskelbti anksčiausiai 2019 metų pabaigoje, taigi EFSA ketina labai intensyviai dirbti e, su šia tema ir komisija ateityje atsižvelgs į, EFSA, į naujausias EFSA rekomendacijas. Taigi darbas nesustojo. Mums atrodo, kad ši priemonė visiškai atitinka reglamento tikslus. E, E, vartotojų apsaugos žmonių sveikatos ir saugos srityse e, tai priemoniai, kokia ji dabar yra, pritarė 27 iš 28 valstybių narių, kuomet dėl to buvo balsuojama nuolatinėme komitete rugsėjo mėnesį ir manytume, kad prieštaravimas tai priemoniai būtų nenaudingas vartotojams. Dėkoju. Tuo baigsime diskusiją dėl šio prieštaravimo. Balsuosime vėliau, neužilgo, nes dabar jau turėtume ir eiti prie elektroninio balsavimo. Tai mūsų kitas darbo tvarkio punktas. Tikiuosi, kad turite savo balsavimo korteles.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 Galiu Jums pažadėti, kad greitai, sparčiai balsuosime. Tvarka. Taigi balsavime dėl prieštaravimo. Dėl bisfenolio A naudojimo balsuojame elektroniškai. Prašom balsuoti. Ar visi Balsavote? Nematau rezultatų. Is anyone, is someone too much? Okay, everyone voted, then vote is closed. Jeigu visi balsavote, tai baigiame balsuoti. Pasiūlymui nepritarta. Pasiūlymas atmestas. Ir dar vienas Paskutinis balsavimas. Rekomendacijos projektas dėl iš ankstinio neprieštarimo pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema bendryjoje. Balsuojame elektroniškai. Prašom balsuoti. visi balsavote, balsavimą baigiame. Ir e, pasiūlymui pritarta. Balsavimą baigiame. O kitą darbo tvarkės punktą aptarsime po kelių minučių su komisijos nariu Stilienydis. Porą minučių per trukėlį.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

We are on time, all of us, yes? We are on time. Uh, dear, dear colleagues, uh, I invite... Mėly kolegos, noriu paraginti visus susėsti ir jūsų vardu leiskite pasveikinti komisaras Alinidis. Jo apsilankimas mūsų komitete šiandieną susijęs su paskelbtų pasiūlymų dėl civilinės apsaugos mechanizmo pakeitimo sąjungos mastu ir kas mums, aplinkos komitetui, yra aktualu. Kas aktualu taip pat ir ES piliečiams. Tai yra būtent e, tas kontekstas. Mes žinome, kiek visokių katastrofų dabar vyksta. Taip ir gamtinė nelaimė. Ir labai svarbu sukurti veiksmingesnius mechanizmus, kurie leistų arba sureaguoti į tas tikinės nelaimės ar panašias situacijas, arba netgi užbėgti jiems už akių. Taigi dabar suteiksiu žodį komisarui. O tada jau turiu savo sąraše keletą užsiregistravusių parlamentarų, kurie galės dalyvauti diskusijų, užduoti klausimus ir panašiai. Komisarė, žodis jums. Mėly kolegos. Na, pirmiausiai, laimingų naujų metų. Linkiu visokiojo sėkmės, jums, jūsų šeimoms. Kaip ponė pirmininkė jau sakė, čia mes susirinkome dabar pasikeisti nuomonėmis dėl mūsų pateikto pasiūlymo um, susijusio su gelbėjimo operacijomis. Aš su kai kuriais iš jūsų e, esu individualiai pasikalbės, tačiau šiaip jau e, pirmas kartas, kai dalyvauju pačiame komitete, taigi dėkui, nuoširdžiai dėkui už pakvietimą. Aš dėkingas, kad jūs domitės komisijos iniciatyva, kuri siekiama stiprinti ES civilinės saugos mechanizmą, sukurti e, gelbėjimo priemonės, gelbėjimo mechanizmą. Ir taip pat labai vertinti, kad jūs operatyviai greitai mūsų pasiūlymus e, svarstote. Nes, mėly kolegos, iš tikrųjų laikas yra esminės svarbos dalykas. Mūsų prioritetas būtų sustiprinti šitą mechanizmą kaip galima greičiau. Užkirsti kelią, pasirengti nelaimėms ir sureaguoti nelaimės. Visų pirma, tai skirta gyvybėms išsaugoti, taip pat apsaugoti žmonių gyvenamoms teritorijoms, apginti be abejo mūsų šalių piliečių interesus, bet kartu to pačiu ir apsaugoti aplinką. Kadangi dėja kitos stichinės nelaimės jau laukia praktiškai už kampo. Šiandien turbūt geriau negu aš žinote, nes jūs visi šio komiteto nariai esate taip pat kompetitingi. Mes negalime ignoruoti to fakto, kad vyksta klimato kaita, įvyksta jau dabar. Ir mes negalime ignoruoti taip pat e, to triuškinančio poveikio, kurį klimato kaita daro pasauliu. Tai tikrai nėra kažkokios suklastotos naujienos. Aš tai visada linkęs pabrėžti. Dažnėja potviniai, sausros, miškų gaisrai, uraganai ir panašiai. Kartais tie procesai vyksta vienu metu įvairiuose valstybėse. Ir mes žinome, kad iš tikrųjų stichinės nelaimės nežino valstybės sienų. Visų pirma, be abejo, stichinės nelaimės paveikia žmonės, jų nusavybę, jų turtą, jų sveikatą, jų saugumą. Visą tai pakimam plauko. Todėl be abejo tokie gyvybiškai svarbus ekonominiai sektoriai kaip miškininkystė, žemės ūkis, žuvininkystė taip pat yra labai smarkiai priklausomi nuo gamtos procesų. Kita vertus, be abejo, stichinės nelaimės veikia ir aplinką ir tarp kitų tarp, tarp kitų dalykų taip pat biologinė įvairovė, nes ekosistemos iš tikrųjų mm, jautriai reaguoja šios kritinius pasikeitimus. Augalų rūšis, gyvūnų rūšis sunkiai prisitaiko. Ir galų galia trečia. Reikėtų pabrėžti, kad be abejo stichinės nelaimės paveikia ir kultūros paveldą. Dabar kultūros paminklai dažnai veikiami neįprastų klimatinių sąlygų, padidintos kaitros, padidintų kritulių ir panašiai. Taigi, mėly kolegos, dėl visų šių priežasčių turiu iš tikrųjų pabrėžti, kad klimato kaita be abejo jokių būdų nėra kažkokia tai suklostota naujiena. Tai yra mūsų nauja realybė. Ir dėja, jau tai tampa nauja norma. Ir visi praktiškai pasaulio vadovai turėtų pripažinti, kad mes susidurėme su šitą naują sudėtingą realybę. Todėl mes, kaip Europos pareigūnai, kaip Europos Sąjunga, mes jau dabar kreipiame savo dėmesį į Paryžiaus sutartį ir e, drįstame teikti, kad tai ko gero vienintelis e, dabar prieinamas kelias išvengti tų radikalių pokėčių mūsų gyvenime. Ir beje, klimato kaita paveiks visus, niekas nes neapsaugotas. Rytai, vakarai, šiaurė, pietus. Mes visai neseniai, štai šįryt netgi matėme CNN, BBC World, kitos, kit, kiti stambų žiniasklaidos kanalai pranešė apie e, naujus niokojančius potvinius Kalifornijoje, Teksase ir kai kur kitur. Panagrinėkime, kas vyko Europos žemynė 2017 metais. Irgi buvo drastiški metai. Beprecedenčiai miškų gaisrai Portugalijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Graikijoje, Airijoje, netgi Tunise, Jotkalnyje, viduržėmio jūros zonoje praktiškai. Jūs žinote, kad prieš porą metų mes netgi stebėjome miškų gaisrus Grenlandijoje kas buvo, na, to visiškai neįprastas dalykas. Įsivaizduokite, miškų gaisrai Grenlandijoje. Tuo tarpu Ofelijos uraganas Junktinė e, karalystė ir Airija sukėlė baisių potvinių. Taip pat mirtini uraganai ir audros e, atnešė daug nuostolių Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir panašiai. Tai stichinės nelaimės, kurios pareikalavo šimtų gyvybių, e, sukėlė milžiniškų ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių e, nuostolių. Statistika byloja, kad e, maždaug 10 milijardų nuostolių Europą patyrė e, 2016 metais dėl stichinių nelaimių. Taigi, kolegos, iš tikrųjų, gamtinės stichinės nelaimės vis dažnėja, dažnai vyksta paraleliai, vienu metu keliose valstybėse narėse ir panašiai, jų poveikis taip pat vis labiau nenuspėjamas ir atsiranda dažnai tokių pasiekmių, kad paskėrus valstybės ir jų nacionaliniai ištekliai jau tiesiog neleidžia su to susidoroti pavieniui. Net ir stambiosios valstybės narės tampa bejėgės. Ir dabar nesiniai įgyta uh, patirtis parodė, kad e, turimos parengtos priemonės nepakankamos. Mes visi sutinkame, kad situacija nėra primtina Europai, kuri nori apsaugoti savo piliečius, tai yra mūsų. Reikia prisitaikyti <clears throat> prie naujos realybės, geriau pasirenkti, geriau reaguoti ir kai kada geriau užbėgti už akių. Kaip sakė Vegdeloras kažkada, mes iš tikrųjų norime, kad ES galėtų pasiūlyti daugiau negu vien tik užuojautą ištikus techniniai nelaimiai. Dabartiniai civilinės saugos mechanizmai iš tikrųjų daug pasiekė, kadangi komisija yra atsakinga už juos. Aš tikrai didžiuojuosi esamą sistemą, kadangi aš mačiau, kiek daug naujų laimėjimų būtent dėl šitos struktūros jau buvo pasiekta. dabartinės struktūros remiasi mūsų valstybių narių laisvanoriškų indėlių. Ir aš esu giliai dėkingas visom šalim, visom valstybėm narėm, kurios pademonstravo solidarumą savo kaiminėms, e, kada iškildavo kažkokia tai kritinė situacija. Tačiau šita laisvanoriška sistema, ko gero, išsemta jau pasiekė savo ribas. Dėl naujo klimato kaitos poveikio, naujų, pas, naujų pasiekmių ir taip pat dėl, ir noriu tą pabrėžti, kad mes dažnai skirtingose valstybėse vienu metu susidurėm su skirtingomis techninėmis nelaimėmis. 2017 metais prašymas suteikti pagalbą liko mm, praktiškai ignoruotas. Tik tai 2 iš 17 ne, 10-17 e, kreipimus dėl pagalbos e, sulaukia reakcijos. Dažnai taip pat ta pagalba jau atvykdavo pavėluotai po to, kai kritinė situacija jau būdavo praėjusi. Aš esu pats matęs tai tiesiog vietos ir man kaip Europos pareigūnų tikrai buvo skaudu tai matyti. Pavyzdžiui, per miškų gaisrus Portugalijoje praeitais metais spalį. Netgi valstybės, kurios iš tikrųjų pasižymi dideliu solidarumu, negalėjo pagelbėti, nes jos tiesiog negalėjo sudaroti su iššūkiais savo pačių teritorijoje. Ir ta skaudi patirtis Portugalijoje tiesiog dar kartam priminė, kad Europai reikia stiprinti kolektyvinį atsaką į gamtinės nelaimės. Todėl lapkritį Europos komisija nusprendė atnaujinti Europos civilinės saugos mechanizmą ir sukurti taip pat specialią gelbėjimo tarnybą. Čia noriu padėkoti visiems e, kolegoms e, savo komisaro kolegijoje, kadangi mes šį pasiūlymą priėmėme vienbalsiai, visi be nepalaikė. Daugelis iš jūsų Turbūt jau esate supažinęs tais pasiūlymais, tačiau noriu dar kartą pabrėžti keletą esminių dalykų, kadangi jau pradėjau nemažai įvairių vizitų, susitikimų įvairiose valstybės narėse ir aš noriu išsklaidyti kai kurios nesupratimus, kuriuos jau patyriau. Gelbėjimo tarnyba nepakeis to, ką daro valstybės narės pirminė atsakomybė reaguojant į, į gamtinės nelaimės lieka be abejo valstybių narių prerogatyva. Taigi, ta Rescue gelbėjimo tarnyba e, papildys jų galimybės, papildys tas pastangas, kada ir kai to reikės ir nepakaks vietinių išteklių. Kitaip sakant, gelbėjimo tarnyba bus savotiškas saugos užtikrinimo tinklas, savotiškas atsarginis mechanizmas, iškilus išskirtiniams atvejams, ypatingai didelio masto nelaimėms, kada nacionalinių gebėjimų ir turimų išteklių nebepakanka. Taigi mes čia kalbame būtent apie europinį solidarumą praktikoje, kada nacionaliniai ištekliai tiesiog nebesugeba su to sudaroti. Labai trumpai noriu pristatyti šitą gelbimo tarnybos iniciatyvą. Tai yra struktūra, kuri remiasi dviem ramšys, dviem dalimis ir jos viena kitą papildo, jos viena kitą palaiko, priklauso viena nuo kitos. Todėl leiskite dar kartą akcentuoti tos du dalykus, tai yra solidarumą ir atsakomybę, nes abu dalykai yra pakankamai svarbus. turime pripažinti, kad solidarumo galima sulaukti tik tai atsakingai elgėtis. Aš bent jau esu tuo įstikinęs ir tokia mano patirtis šioje labai sudėtingoje veiklos srityje. Taigi, pirmasis ramstis yra būtent ta gelbėjimo tarnyba ar gelbėjimo pajėgos. Jas sukūrus, ES turės nuosavus gebėjimus, nuosavus pajėgumus sureaguoti į stichinės nelaimės su savo valdymo centru praktiškai bus vadovavimasi trijų lygių piramidinė struktūra. Aš man atrodo jau esu tai pristatęs, nebesigilinsiu tuo pačiu. Be, be abejo bus stiprinamos finansinės skatinimo priemonės valstybėm narėm tam, kad jos laikytų parengti tam tikrus pajėgumus, kurie galėtų skubiai pagelbėti kitiems. Tai yra reikia būti pasirengusiems E, surinkti tos e, pajėgumus, skubėjos nugabenti, kur reikia, panaudoti, kur reikia prižiūrėti juos, užtikrinti jų parengti. Ir tai yra savotiškas e, priedas, sustiprinimas tos dabartinės sistemos, kuri veikia laisvanoriškų pagrindų. O dabar truputėlį dėl antrojo pasiūlymo ramščio. Tai yra prevencija ir pasirinkimas, arba parengtis. Mano arkliukas faktiškai. Be prevencijos, be pasirengimo mes tikrai niekur nenukeliausim. Uh, Mes turime labai kruopščiai planuoti e, prevencijos ir pasirinkimo priemonės, jeigu norime, kad e, įstikinės nelaimės būtų reaguojama išsamei, nuodugniai ir nuosekliai. Pateiksiu pavyzdžių. Štai tik vakar pos mano instituto E, e, klimato kaitos poveikių tirti, Vokietijos labai žymi institucija, paskelbė savo tyrimą dėl padidėjusio potvinių pavojaus, dėl pakitusių lietaus e, pasiskirstimo modelių. Ir tai rodo, kad be abejo tam tikrų pristaikymo priemonių, adaptacijos priemonių reikia visame pasaulyje, bet taip pat ir Europoje, ypatingai centrinėje Europoje pritaikymas, adaptacija. Tai, mano kolegos, reiškia pirmiausiai parengti ir tam tikrą pas, e, prevenciją. Dabar Europos institucijos bent jau šioje srityje nieko negali pasiūlyti. Mes be abejo kartais gal bandome surinkti informaciją, ar valstybės narės tą daro, bet mes norėtume, kad valstybės iš tikrųjų turėtų e, parengusios rizikos valdymo planus įvairiems atvejams. Mes norime palaikyti valstybių narių pastangas dirbančią šią kryptį. Taip pat palaikysime, pagelbėsime sukurti kažkokią tai bendrą parengties ir prevencijos kultūrą. Mūsų patirtis, kuriant susanginę um, apsaugos arba saugos uh, tinklo struktūrą. Uh, Čia gali būti labai naudinga. Taigi prevencijos ir parengties e, darbas šiuo atveju gali būti optimizuotas ir e, tam tikri fondai gali papildyti valstybių narių pastangas nukreiptas į rizikos mažinimą ir rizikos valdymą. O tai yra vėlgi esminės prielaidos užtikrinant parengti ir prevenciją. jau įsitikinome, kad tokio koordinavimo tarp e, įvairių Europos fondų iš tikrųjų reikia. Tam, kad valstybės narės būtų labiau skatinamos, būtų daugiau iniciatyvos imtis prevencijos ir parengties priemonių. <clears throat> ir be abejo, šitie dalykai turi atsispindėti visose ES politikos kryptise, visose finansiniuose instrumentuose, apimant taip pat ir aplinkos saugos, mokslinių tyrimų, sveikatos ir kitus sektorius. Na ir galų gale, bet aišku, nemažiau, nemažiau svarbu, svarbi mintis. Vėlgi, gelbėjimo pastangos yra susijusios su masto ekonomika. Tai faktiškai atitinka masto ekonomikos dėsnius. Ir čia galima vėlgi būtų pasakyti, kad tai taikyti ne tiek <clears throat> pasirengimui, tiek ir e, pačiai reakcijai. Kitaip sakant, turime užtikrinti, kad procesas veiktų sklandžiai ir su minimaliomis biurokratinėmis kliūtimis. Taigi, mėly kolegos, matote, kad mes iš tikrųjų norime užtikrinti didesnį ES paramą savo piliečiams, ištikus techniniam nelaimėm, kurios grasina jam gyvybėms, sveikatai bei turtui. <clears throat> Aš žinau, kad jūs daugelis turbūt uh, iš tikrųjų palaikote šitą dalyką, domintės šitą temą. E, jau Strasbūro sesijoje man teko to įstikinti ir aš labai vertinu, kad laiku buvo pradėtas teisėkuros procesas. Nes nepaslaptis, kad kitas techninė nelaimė gali smogti bet kuriuo metu, tai yra vėlgi, kaip sakiau, nauja realybė. Ir dėl to iš tikrųjų kritiškai svarbu yra, kad mūsų sustiprintas mechanizmas taip pat pradėtų veikti, funkcionuoti pilnavertiškai, kaip galima greičiau. Dėkoju ir dabar laukiu jūsų komentarų, klausimų, pasiūlymų. Taip pat esu giliai įstikinęs, kad <clears throat> mes visi turbūt vienodai matome situaciją, dalėmės tais pačiais nuogastavimais, rūpešiais ir visi turbūt norime pagerinti egzistuojančią sistemą tam, kad iš tikrųjų vietose būtų galima veiksmingai reaguoti. Uh, Dėkui, gerbiamas komisarė. Jūs pristatėte, ką reikia daryti, kad tokia sistema gerai veiktų. Mes komitete irgi norime sparčiai dirbti kad būtume kitai vasarai jau pasirengę. Jei kas nors, nedaug dėvė atsitiktų, tikimės, kad niekas neatsitiks, bet reikia būti pasirengus. Pirmasis mūsų kalbėtojas šiandien ponė Gardinė, pranešėja atsakinga už šią temą. Dėkui pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariui už pristatymą. Kalbėsiu trumpai, bet turiu keletą klausimų. Mes jau galėjom pradėti komitete šį klausimą svarstyti. Parlamentas čia laikosi panašios pozicijos kaip komisija. Kalbate apie diskusijas su valstybėmis narėmis dėl lauko ligoninių, pavyzdžiui, noriu paklausti, kada tos diskusijos vyko ir ką komisija mano apie valstybių narių išsakytas pozicijas dėl tų lauko ligoninių. Jei atsitinka kokios rimtos nelaimės. Ar čia nesikerta kai kurie dalykai su saugumo aspektais ir antiterorizmo ir kova su terorizmu? Ekspertų grupė E, turės pasižiūrėti, kokias priemonės turime mm, šiam mechanizmui sparčiai mm, panaudoti. Gerbiamas komisarė, jūs labai daug dėmesio skiriat pasirengimui ir prevencijai. Komisija mm, tam skiria daug dėmesio, ir parlamentas taip pat. Ar dar kažką papildomo komisija daro šioje srityje, kai kalbame apie trumpalaikius ar ilgalaikius pasirengimo planus mm, valstybėse narėse. Ar planuojate labiau įsigilinti į tai, kaip valstybės narės sugebės padengti tuos labai didelius kaštus, kurie su to bus susiję, pavyzdžiui, pietų valstybėse narėse, kuriuose labai dažnai kyla gamtos katastrofų. Tai ar yra kokių planų m, mm, komisijoje prisidėti prie tų m, mm, kaštų, prie tų išlaidų, kurios tenka šiom valstybėm narėm. Nes tokiom išlaidom yra nustatytos griežtos ribos. Taigi labai norėčiau sužinoti, komisarė, ką jūs apie tai galvojate. Dėkui, turiu ponę dalį. Dėkui. Pirmininkė, dėkui gerbiamas komisijos nary, kad atvykote ir išsameu papasakojote apie šią iniciatyvą. Mes jau buvome susitikę, svarstėme šią iniciatyvą ir mes labai palankiai į tai žiūrime, ypač kai kalbame apie įvairias gamtinės katastrofas. Ir aišku, tam, mm, kad galėtume reaguoti ir užkirsti kelią gamtos katastrofoms, turime daug labiau koordinuoti savo veiksmus ES lygmenių, daug labiau negu kad dabar koordinuojame. Šis pasiūlymas skirtas civilinės saugos mechanizmui turi apimti e, visus regionus ir salas, ypač salas, kurios yra nutolę nuo žemynų. Taigi norėčiau paklausti, kaip bus traktuojami šie regionai, šios salos, ko jie gali tikėtis ir kaip tie atskiri regionai ir salos mm, gaus tą reikiamą pagalbą laiku, o ne pavėluotai. Dar vienas klausimas, kolegė prieš tai tą minėjo, tai yra lauko ligoninės pasiūlyme sakoma, kad tos lauko ligoninės e, turėtų greitai būti įrengiamos tiek ES, tiek už ES ribų, jei reikalas bus, tai ar yra tam tikros gairės, kada tokios ligoninės turėtų būti įrengiamos e, tiek ES, tiek už jos ribų. Dėkoju. Pone Gerling. Pone Gerling, ne, tada pone Torės. Dėkui, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad kalbame apie klimato kaitos padarinius, kurie sukelia labai rimtų problemų europiečiams, taip pat ir žmonėms visame pasaulyje. Matome, kokie rimti padariniai gali būti, pavyzdžiui, miškų gaisrai Ispanijoje, Portugalijoje, sausros. Viso to pasiekmes yra labai rimtos, ne tik tiems, kurie konkrečiai nukenčia, bet ir uh, apskritai atskiriam ekonomikos sektoriam. Taigi mums reiktų keisti gamybos modelius, kad turėtume tvaresnę gamybą, kad mūsų planeta būtų atsparesnė. Taip pat yra pabėgėliai, kurie palieka savo namus dėl klimato kaitos, taip vadinamieji klimato pabėgėliai nes nebegali gyventi savo gimtinėse. Šiemet jau yra nuskendę žmonių viduržėmio jūroje, žmonių bandžiusių pasiekti Europą. Tokia humanitarinė krizė vyksta kasdien, siriečiai bėga iš konflikto zonų. Viena iš problemų, su kuria susidurėme, yra vandens trūkumas. Irgi dėl klimato kaitos. Ir dėl to, dėl, dėl mūsų gamybos sistemos ypatumų. Specialistai sako, kad prieglopščio mm, prašytojų gali padidėti 28 procentais. Ir tie prieglopščio mm, prašytojai, jų skaičius, jei klimato kaita dar sustiprės, išauks. Tai noriu paklausti, kokiu politiniu priemonių komisija ketina imtis. Ponas Lyze. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui gerbiamas komisijos narys, e, komisijos nariai už pristatymą. Jūs labai gerai pristatėte. šį mechanizmą. Aš pritarčiau Europos komisijos pasiūlymui, bet norėčiau jūsų paprašyti paaiškinimų kai kuriais klausimais. Kodėl taip sudėtinga uh, pasinaudoti nacionalinėmis galimybėmis, kai kyla kokios nors nelaimės. Nes kartais ne ES valstybės narės, ne ES valstybės, pavyzdžiui, Rusija, sparčiau suteikia pagalbą negu ES. Kodėl mes taip mm, dėlsėme? Aš suprantu, kad galbūt nėra taip lengva motivuoti valstybės narės jei ne ES valstybės gali greičiau sureaguoti ir greičiau suteikti pagalbą. Prevencija. Kitas aspektas. Matome valdymo klaidų. Matome gaisrus, bet kaip užtikrinti, kad išvengtume gaisrų? <clears throat> ponė Kabezon. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos nary e, buvo paminėta jau, kad ir plenarinėme posėdėje mes pritarėme šiai iniciatyvai. Tai gera iniciatyva. E, pagal ją bus galima ne tik užsimti prevenciją klimato kaitos, bet ir kovoti su jos padariniais. Matome, kad e, valstybės narės, tačiau neturi pakankamai pajėgumų atsižvelgiant į tų, e, tų gamtos katastrofų mastą. Yra keltas dalykų, kuriuos reikėtų paminėti. Visų pirma, reiktų išanalizuoti, kaip e, nuo jų kenčia atskiri Europos regionai, e, tarkime, potviniai centrinėje Europoje, gaisrai pietuose ir taip toliau. Taigi reikia atitinkamo tokių e, katastrofų žemėlapio, reikia galvoti taip pat apie tam tikrą papildomumą priemonių. Komisijos pasiūlyme jūs kalbėjote apie solidarumo fondą. Jeigu pažiūrėsime, kas atsitiko Ispanijoje ir kitose regionuose, jeigu atliksime skaičiavimus, tai paaiškės, kad e, skiriamos lėšos yra susijėtos su BVP. Ir tai yra klaida kartais e, nedidesniems regionams iškyla e, didelių sunkumų, nes nežiūrima į BVP vienam gyventojui, o į nacionalinį BVP mums reikia kitokių kriterijų. E, Ispanijoje, tarkim, e, tokias problemas iškyla, kalbant apie atskirus nacionalinius parkus. Taigi reikia peržiūrėti egzistuojantį reglamentavimą. Ir be to aš noriu paklausti apie būtinybę užtikrinti nuoseklumą tarp įvairiausių finansavimo instrumentų ir klimato politikos, nes čia yra įvairių aspektų, įskaitant ir ekonominį aspektą. Turbūt reikėtų kažkokias stebinčiosios institucijos, kuri galėtų koordinuoti visas su klimato kaita susijusias iniciatyvas. Manau, kad lauko ligoninės iniciatyva yra labai svarbi, tai yra horizontali iniciatyva ir ji padės tinkamai reaguoti į vairias krizės, pavyzdžiui, tokias kaip ebolos viruso protrukis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, ponė komisarė. Praėję metai buvo labai sudėtingi, matėme gaisrų, potvinių ir taip toliau. E, stipraus vėjo problemų buvo nemažai sukelta Slovenijoje buvo panaudotas tam tikras finansavimas e, oro uostui, taigi buvo rimtų problemų. Tai manyčiau, kad e, statybų sektoriuje mums reikėtų daug griežtesnių taisyklių. kad, e, pavyzdžiui, galima būtų tinkamai apsaugoti stogus. Noriu paklausti apie komisijos ambicijas, ketinimus, kai kalbame apie gaisrų prevenciją. Žinoma, e, labai dėkuoju už jūsų darbą. Mums čia reikia daugiau Europos. Ponas Gramatikakis dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Solidarumo stiprinimas civilinėje saugoje yra dalykas, kuriam turime visi pritarti. Ir čia yra tam tikrų spragų, kurios atsiranda dėl biurokratijos. Turėtų būti galimybė tiesiogiai veikti kovojant su uh, gamtos katastrofomis nelaimėmis. Žinoma, yra ir kitas svarbus aspektas - tai prevencija. Jūs kalbėjote apie gamtos nelaimės, uh, ir kad e, jos dėja e, ir vėl ir vėl pasikartos ir ateityje. Valstybės narės turi padaryti viską, kas įmanoma, kad išvengtų nelaimių, kurių priežastis yra žmonių veikla. Graikijoje susidūrėme su potviniais Atikoje, Būtina kovoti su šiais reiškiniais. Kaip paminėjo ponė daliai, labai svarbu sukurti solidarumo mechanizmus. Ir labai svarbu e, neužmiršti salų ir didelių, ir mažų. E, nes antraip žmonės, kurie ten gyvena, iš vis nesulauks jokios paramos. Pusantro procento BVP riba solidarumo e, fonde yra tikra našta. E, matėme potvinis Vrakį e, regione tai didžiulė katastrofa, nes tai labai labai gražus kraštas, bet dėje dėl to kokiame regione e, ta teritorija yra, buvo neįmanoma pasinaudoti solidarumo fondo parama. Jūs taip pat paminėjote struktūrinius fondus, e, tai yra svarbus dalykas, bet e, ypatingai salos turi labai nedaug išteklių ir labai mažas galimybės įgyvendinti įvairius planus. Mhm Ir į tai reikia atsižvelgti galvojant apie struktūrinius fondus. Salų mažos bendruomenės dėl to neturi nukentėti. Na, paskutinė pastaba. E, e, pakalbėkime apie e, atskiras vietos bendruomenės ir jų e, E, apsisprendimo teisė. Bet kuriuo atveju labai ačiū Jums už Jūsų pastabas. Kągi komisijos nariai, kaip matote, susidomėjimas yra didelis, e, suteiksiu žodį jums dabar sureaguoti. Dėkoju už, už, už teigiamus e, pasisakymus ir už jūsų klausimus. Leiskite man atsakyti savo gimtają kalbą, kad išsireikščiau tiksliau, ypač kalbant apie konkrečius klausimus. Norėčiau pradėti nuo ponios patinį pastabų. E, nėra abejonės, kad e, didelė šio pasiūlymo dalis yra susijusi su tuo, kaip e, veikiame epidemijų situacijose, kaip panaudojame mobilias klinikas, vietos ligoninės, ir taip toliau. Čia turime sukaupę tam tikros patirties. Nežinau, ar jūs tai žinote, bet e, dabartinėje sistemoje yra ES e, gydytojų korpusas. Esmaniškai esu tai patyręs, e, kai koordinavome kovą su ebolos virusu. Mes turime pavyzdžių, kaip epidemijų atveju, e, geltonosios karštlygės atveju, pavyzdžiui, Angoloje. Tai pasireiškia e, labai svarbu koordinuotai veikti būtent tokiuose situacijose, kaip kad kovojant su ebola. E, taigi mes turime patirties, veiklos patirties, steigiant tas lauko ligoninės, mobilius E, gydytojų padalinius tais atvejais, jeigu e, valstybė narė susiduria su kažkokios lygos protrukiu ar teroristiniu išpoliu. E, šioje srityje turime sukaupę įspūdingų žinių ir gerai koordinuodami turėtume sugebėti reaguoti dar efektyviau. Na ir e, konkrečiau kalbant ir priminant tai, ką aš savo pasakymo pradžioj minėjau, gelbėjimas ir reagavimas jokiais būdais e, negali pakeisti valstybių narių atsakomybės. Eina kalba apie e, papildomumą. E, čia esame parengę, e, atvaizdavę tą dalyką piramidės formą. Pirmaje, pirmame lygyje e, gelbėjimo atveju tai yra valstybių narių prerogatyva. Antrame lygyje e, per e, Europos Sąjungos bendras su Europos pajėgumais mes sustipriname tą veiklą, na, o viršuje jau yra europinės pastangos, tam tikras e, saugos tinklas. E, Ir tie mechanizmai, kuriuos mes panaudojame, žinoma, jokiais būdais e, nėra stebuklingi sprendimai. E, būtina e, tai, ką mes darome, derinti su tuo, ką daro, ką atlieka valstybės narės. Mano nuomonė tokia. Geriausia taktika yra būti gerai pasiruošus. Bet e, kai kalbame apie klimato kaitą, tai e, šis pasiūlymas e, yra panašus ir dera su kitais panašiais pasiūlymais. Aš nuolat dirbu draugės su komisijos nariu Hoganu, kuris atsako už struktūrinės fondus Ir reikėtų pasakyti, kad mūsų prevencijos ir pasirengimo veikla bus finansuojama iš struktūrinių fondų. Privalome koordinuoti savo darbą tarp atskirų komisijos narių. Aš e, atsakau už tokį koordinavimą tarp kolegų, kad e, valstybės narės galėtų reaguoti pasiremdama savo nacionaliniais planais ir e, sustiprintų pasirengimą ir prevenciją gamtos nelaimių atvejais. Konkretus pavyzdys. Graikijoje, pavyzdžiui, svarstėme, kurie regionai e, patiria didžiausią gaisrų riziką ir kaip gerai jie pasirengia vasaros mėnesiams. Daug kas nuveikta per struktūrinius fondus, bendradarbiaujant su Graikijos valdžia, su vietos valdžia Graikijoje. E, ponas Grometkakis e, uždavė šį klausimą ir turiu paminėti, kad yra tam tikros buferinės zonos, kurios atitinkamai valdomas, kad galima būtų užkirsti kelią miškų gaisrams. Pone Daly visai teisingai akcentavo kad e, kai kurie regionai, e, kuriems kyla rizika, yra izoliuoti arba yra salose. Ir e, mes iš tikrųjų rengiame pasiūlymus, kurie skirti konkrečiai Europos salų regionams. Greta mano kompetencijos ryties yra ir kitų pastangų atsižvelgti į salų regionų poreikius. Aš susipažinęs su situacija savo šalyje. Ta situacija tokia, kad šiuo metu e, e, pajėgumų nepakanka. E, gelbėjimas e, gali būti papildomas elementas gamtos nelaimių atveju. E, Ir aišku, yra poreikis išplėsti ES e, galimų veiksmų e, pajėgumus. Buvo e, klausta apie mūsų e, medikų veiklos pajėgumus. E, ES e, medikų e, gydytojų korpusas veikia, nors kai kurios valstybės narės nedalyvauja šioje veikloje. E, vadinasi, jis galėtų būti sustiprintas. E, o tie, kurie dalyvauja Afganistane, Jotkalnyje, Norvegijoje, Firom ar Serbijoje, e, mato galimybę sustiprinti bendradarbiavimą tuose mechanizmuose, kad galima būtų susidoroti su e, gamtos nelaimių ar teroristinių išpolių atvejais, ypatingai e, pirmosiose stadijose, e, panaudojant pavyzdžiui lauko ligoninės. Aš taip pat sutinku su parlamento nare, kad e, mes susidurime su nauja banga pabėgėlių, e, kurių srautai padidėjo dėl klimato kaitos. Man teko būti Etijopijoje, matyti tai savo akimis. Europos Sąjunga turi labai aiškiai išreikšti savo nepritarimą e, prezidentui Trumpui kai kalbama apie klimato kaitą. Čia neina kalba apie kažkokias neteisingas žinias. Turime negailėti e, pastangų, kad Europos sustarimas funkcionuotų, būtų veiksmingas, turime sustiprinti pastangas, kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis. Tačiau negalime to padaryti patys vieni. E, Europos Sąjungoje mes žengėme svarbių žingsnių, į mus žiūrima kaip į lyderius. Ir e, šią prasme realistiškai galime reikalauti ir iš kitų e, laikytis Paryžiaus susitarimų. Yra daug pasaulio ir valstybių narių lyderių, kurie absoliučiai yra įsitikinę, kad galima nuveikti daugiau įgyvendinant Paryžiaus susitarimus. Kolegos, e, kalbame apie labai labai svarbės temas, kurias jūs iškėlėte. Kai šnekam apie nacionalinius pajėgumus ar išteklius, kurie nepanaudojami krizių metu, nepanaudojami e, teikiant pagalbą. Paimkime Portugalijos pavyzdį. Prieš e, tris mėnesius įvyko svarbus įvykis, kuris man atvėrė akis. Liūdnas įvykis. Nes kai ES mobilizavo savo pajėgas, e, visoje šalyje jau buvo paskelbtas ypatingos padėties stovis. Tuo metu buvau Prancūzijoje, Nim mieste. Ir e, kovas su gaisrais centras buvo pasiruošęs padėti, e, buvo aiškiai e, pasiruošęs veikti, bet tų pajėgumų nusiųsti į Portugaliją nebuvo įmanoma, nes e, Prancūzijoje buvo e, ypatingas padėties e, tikimybė. Taigi, kai kalbama, pavyzdžiui, apie tų specializuotų orlavių pasiuntimą, e, į kitą šalį, iš Graikijos, iš Ispanijos ar kitur, buvo tam tikrų problemų ir e, supratome, kad Portugalija pakliuvo e, į, e, į didelę bėdą dėl nacionalinių sprendimų prieimimo specifikos ir nebuvo galima pasinaudoti tais ištekliais, e, kuriuos būtų galima buvę panaudoti iš kitų valstybių. E, o, o, o, o tais atvejais, kai nacionalinių pajėgumų nepakanka, turėtų būti galimybė panaudoti kitų valstybių pajėgumus. Deja, tuo pat metu dėl klimato kaitos kitos šalis e, susidūrė su ta pačia problema. Na ir tiesą sakant, jūsų mintis, kad e, nacionaliniai ištekliai negalėjo būti panaudoti už valstybės narės ribų, e, kadangi valstybė narė negali e, ignoruoti savo pačių poreikių, visa tai reiškia, kad mums reikia papildomų išteklių geresniam saugos tinklui sukurti. Nereikia naujų biurokratinių priemonių, nebūtina tai daryti, neina kalba apie personalo skaičių e, vietose. Pagal nacionalinius planus e, daug personalo yra numatyta Problema ta, kad kai kalbam apie miškų gaisrus, mums reikia e, atitinkamų specializuotų orlaivių, e, gaisrų gesinimo orlaivių ir e, reikia turėti ES pajėgumus, priemonės, kuriomis būtų reikalui esant galima pasinaudoti. Taigi miškų gaisrų atveju dėl to, kad e, nėra e, pačios e, valstybės viduje atitinkamos diferenciacijos, buvo susidurta su, su baudžiamaisiais nusikaltimais. kai tie gaisrai buvo specialiai pradėti. Kalbant apie solidarumo fondą, čia situacija kitokia. Solidarumo fondas yra kito komisijos nario kompetencijos rytis, bet mano mintis, kurią bandau pasakyti, paprasta. Jeigu palygintume lėšas išleistas iš solidarumo fondo, per pastarojus metus, jeigu pažvelgtume į potvinių atvejus, jeigu tos lėšas būtų buvę panaudotos prevencijai ir pasirengimui, tai bent viena studija rodo, kad mums būtų prireikę mažiau pinigų, būtume išvengę gyvybių praradimo ir žalos nuosavybei. Taigi, jeigu būtume anksčiau e, panaudoja tas lėšas, galbūt vėliau būtų reikėję jų mažiau e, kovojant su pasiekmėmis. Žinoma, komisija visada e, reagavo į atskirus atvejus ir, ir Galicijoje, ir kitose regionuose, taip pat ir Portugalijoje buvo uh, atliekami situacijos vertinimai ir mobilizuojamas solidarumo fondas, kad galima būtų patenkinti poreikius. Tai dar vienas rytis, kur turime susėsti ir svarstyti, kaip patobulinti situaciją. Bet mano mintis vis tiek yra tokia. Prevencija yra geriau negu kad e, bandyti e, kompensuoti žalą, kai e, jau ji padaryta. Visas studijos e, rodo būtent tai. Ir tai reikštų geresnį ES lėšų panaudojimą. Kalbant apie kažkokią stebėsnos instituciją, observatoriją e, klimato kaitos srityje, komisijos narys Kandietė ir komisijos tarnybos stebi šį reiškinį ir todėl e, galime drąsiai sakyti, kad esame lyderiai klimato kaitos srityje įgyvendant Paryžiaus sustarimus. Komisija visada pasirengusi išgirsti naujas iniciatyvas, naujas idėjas, kurios sustiprintų mūsų e, tarnybų galimybės e, susidorojant su klimato kaitos pasiekmėmis. Tai, mėly kolegos, jūs visai teisūs. Mums e, būtina daugiau dėmesio sutelkti į miestų ir kaimų planavimą, e, panaudoti struktūrinius fondus, būtent tą mes ir stengiamės daryti, bendradarbiaudami su komisarais e, Hogan ir Kretų. Turime pasiekti, kad tos lėšos e, iš tikrųjų pakeistų padėtį kad e, prevencijos ir pasirengimo pastangos gamtos e, nelaimio atveju būtų vaisingos. Europos institucijos privalo galėti parodyti, kad Europa nėra vien tik tai biurokratinė institucija. E kalbanti apie kažkokius tekstus, kurie nutolė nuo paprastų piliečių poreikių ES. Tai e, gyvas organizmas su žmogišku veidu pasiruošęs e, pademonstruoti solidarumą kiekvienu atveju, kai susidurėma su gamtos nelaimė. Bet kur Europoje turime įtikinti mūsų piliečius, kad būtent tai reiškia europinis solidarumas. E, o ne taip, kaip daug žmonių galvoja, kad mes nutolę nuo e, kasdienių žmonių poreikių. E, gelbėjimo mechanizmai demonstruoja tokį solidarumą. E, mano paties šalyje po katastrofiškų gaisrų mes sugebėjome pasinaudoti solidarumo mechanizmais pasikviesdami e, gaisrų gesinimo orlaivius iš Prancūzijos ir Italijos konkrečiai. E, labai svarbu, kad žmonės savo akimis galėjo pamatyti, kad Europa padeda jiems. Tai gelbėjimo pastangos buvo labai ženklios, e, buvo galima suteikti paramą gamtos nelaimės atveju ir į tai žiūrime kaip į politinį instrumentą ir e, tai sustiprina mūsų žinia apie tai, kas yra ES institucijos. Σε ό,τι αφορά την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 Tai yra visiems aktualus dalykas. Ir Elizabeta Vinkovska dabar kaip tik tai nagrinėja šitą problemą. Jos tarnybos rengia specifinį pasiūlymą, kalbant apie pastatų atsparumą. Taip pat e, vėlgi planuojamos įvairios gelbėjimo operacijos, būtent uh, greitą reakciją užtikrinti, tačiau be abejo gelbėjimo operacijos nėra pakaitalas. Jos negali atstoti, tarkim, kažkokių tai statybos standartų patvirtinimo ar panašiai. Panas Gramatikakis kėlė klausimą. Jūs komentavote apie solidarumo fondą. Taip, tai yra svarbus dalykai, mums irgi rūpi. Ir be abejo, komisija yra pasirengusi bet kada vesti darybas tiek su nacionaliniam vyriausybėm, tiek ir kitokiam valdžios institucijom žemesniam, tarkim, vietiniam ar regioniam ligmenį. Dėl to, ką būtų galima padaryti, kad fondai būtų padidinti. Tai tebe vykstanti diskusija. Ir be abejo, mes turėsime tai traukti diskusijas, kada kalbėsim apie E, naują finansinę perspektyvą, diskusijų tarp parlamento ir tarybos. Ir vis dėlto, vėlgi, jeigu grįšime prie reakcijos į sėkmės nelaimės, tai e, pirmiausiai kalbėti apie prevenciją. Kai kuriais atvejais, pažiūrėk, kaip Vokietija, iš tikrųjų šiuo atveju atskiro žemės, atskiri regionai, o ne visa šalis yra ko gero e, būtent ta grandis, kuri geriausiai gali užtikrinti prevenciją. <clears throat> man teko sutikti su vietos valdžios institucijomis, lankiausi Bremenė, lankiausi mm, Hamburgė, Šiaurėje, tam, kad aptartumėm regioninės reagavimo galimybės, regioninius pajėgumus. Man taip pat teko diskutuoti su Luksemburgo ministru, taip pat Niderlanduose. <clears throat> Šiandieną vėlgi kaip dalis Bulgarijos pirmininkavimo E, programos, aš vyksiu į Suomiją ir į Daniją. Aš lankysiuos visose šalise tam, kad aptarčiau, ką galima būtų padaryti, toliau stiprinant vietoje turimas priemonės ir tam, kad jos iš tikrųjų veiksmingai veiktų. Taigi dar kartą visiems dėkoju. Širdies tai buvo puikiai konstruktyvi galimybė man, e, pasi, pasižymėjau visas jūsų pastabas ir tikiuosi, kad man pavyko pakankamai išsamei vėlgi e, atsakyti jūsų klausimus, įtikinti jūs, kad mums reikia tos gelbėjimo tarnybos ir ko gero tas poreikis stiprus kaip niekada. Jeigu norime sureaguoti į būsimų gamtinių laimę Europoje <clears throat> pasiekmes, mes visi turime suvokti, kad Europa turi parodyti žmogiškai veidą. Ačiū, komisarė, ačiū už jūsų ryštą, ačiū už gerą pasiūlymą. Be abejo, mes pasitengsime visokiojo pais palaikyti. Ir <clears throat> tikėkime, kad parengtis reaguoti į gamtinės nelaimės ir daug kitų iniciatyvų iš tikrųjų sklandžiai judės į priekį. Ačiū, aš dar kartą noriu pasakyti, kad aš esu pasirengęs susitikti su bet kuriuo iš jūsų arba mano kolegos bus pasirengę tą padaryti, jeigu reikės ką nors patikslinti, paaiškinti, jeigu pasitaikys kokiu nors naujų pasiūlymų, kurie galėtų kaip nors pagerinti mano teikiamų pasiūlymų vieną ar kitą dalį. Aš esu giliai stiknės, kad kolektyvinė išmintis yra geriau negu individualiai išmintis. Ačiū komisarė. Taigi, mėly kolegos, <clears throat> kaip jau pradžioje skelbiau, mes dabar sukeisime du darbo atvarkės punktus, taigi dabar įvyks diskusija dėl pediatrinių medikamentų e, naudojimo Europos Sąjungoje. Ir čia suteiksiu žodį. Ačiū komisijos atstovai, dabar komisarė dar kartą ačiū Jums ir viso geriausio. Labą rytą, pirmininkė. Labą rytą, mėly parlamentarai. Labai trumpas pranešimas, kurį norėčiau iš tikrųjų jums pristatyti per man skirtą laiką. Pradėkime nuo informacijos, kad kai matome ES teisę e, farmacijos sektorijoje paprastai, kalbame apie vaistų inovacijas, e, tai yra siekia užtikrinti E, saugą ir veiksmingumą. Tačiau farmacinės e, kompanijos dažnai pagrindinėms skiria būtent suaugusiųjų rinkai ir vaikams skiria mažiau dėmesio. Todėl šito pediatrinio reglamento nuostatos buvo e, iš dalies jau taikomos nuo 2007 metų, tai yra mes jau kokį 10 metų e, matome veikiantį šį reglamentą. Ir dabar mūsų parengtoje ataskaitoje jis buvo paskelbtas spalio mėnesį pertais metais, mes apibendrinome pirmų dešimties metų rezultatus, kokį poveikį padarė šis reglamentas ir galbūt galim pakeisti skaidrę ir iš esmės pabandėme įvertinti visą eilę veiksnių, kuriems darė poveikį šis reglamentas. Taip pat e, to buvo reikalaujama ir 2016 e, m. gruodžio mėnesio parlamento rezoliucija. Taigi, kas atsispindi šitoje ataskaitoje, kad pažanga matoma, pediatriniai moksliniai tyrimai vyksta, daugiau vaistų skirtų vaikams yra taip pat e, autorizuojami, paleidžiami rinką ir matote skaidrėje, kad klinikiniai tyrimai per pastarosius dešimt metų labai smarkiai suintensyvėjo. Pagal mūsų ataskaitą e, matome, kad vyksta maždaug 50 ar daugiau tyrimų kasmet, kurie apima e, vaikų e, poreikius, vaikų lygas. Taip pat ateitie, kai dabartinis reglamentas bus toliau pritaikytas, tas padėjimas gali dar labiau būti pastebimas. Be abejo, toks klinikinių tyrimų e, reglamentas e, apibrieš aiškiai teisinę aplinką, kokie testai, kokie, kokie bandomieji tyrimai galimi, kaip reikia užtikrinti vaikų apsaugą, kaip turi būti duodamas tėvų sutikimas ir panašiai. Toliau, kita skaidrė, mes matome, kad 260 naujų vaikams skirtų vaistų buvo paleisti rinką, buvo, gavo leidimus. Ir e, vien 2016 metais 131 e, papildomas linkinis tyrimas buvo baigtas. Taigi, atsižvelgiant į visą laikotarpį, be abejo, svarbu, kad būtų baigti klinikiniai tyrimai, kurie Mūsų skaičiavimu, kad jis gali trukti iki dešimties metų, tačiau mes matome akivaizdžias saugimo tendencijas per pastaruosius dešimt metų. E, dabar daugiau geros kokybiškos informacijos apie pediatrinius produktus, įskaitant įvairius lankstukus ir panašiai. Taip pat leiskite priminti, kad ne viską galime spręsti vien teisinėmis priemonėmis pediatrinių vaistų prieinamos rinkoje priklauso ir nuo kitų veiksnių. Pavyzdžiui, kompensacijos e, nacionalinėme lygmenyje kartais e, keičia padėtį. Taip pat daugiau daktarų, daugiau gydytojų, pediatrų nebūtinai iš karto perina prie naujai e, rinką patekusių pediatrinių vaistų skiriant vaistus matome tam tikrą inercijos reiškinį. Ir tai irgi atsispindi mūsų ataskaitoje. Taip pat ataskaitams leido aiškiai nustatyti sritis, kur pedriatinis reglamentas kol kas dar e, nepadarė didelės įtakos. Pavyzdžiui, konkrečiai vėl paprašysiu pakeisti skaidrę. Mes matėme, kad pediatrinių vaistų E, naujas vystimas, nauji tyrimai iš dalies farmacinėse kompanijose priklauso nuo e, naujų vaistų kūrimo saugusiems. Taigi ne iki galo atspindimi e, vaikų poreikiai. E, taip pat labai svarbu, kad vyktų pediatrų pasitarimai, pediatrų tarybos, konsultacijos, e, nes iš tikrųjų, e, kalbant apie vėžių, pavyzdžiui, vaikams, aišku, tai yra labai nebūdingas susigimas, tačiau kai jau vaikai susirga, nors jie susirga daug greičiau negu saugia, labai dažnai tai veda prie mirties. Kalbant apie viešinius susirgymus tarp vaikų, be abejo, farmacinės kampanijos traktuoja tai kaip retas lygas ir tinkamai nėra labai suinteresuotos. Taigi noriu pasakyti, kad prieš siūlydami bet kokį pederinio reglamentavimo pakeitimą mes turime atidžiau išsiaiškinti, kokios interesų grupės, tai yra ar pramonės atstovai, ar pacientai, ar valdžios institucijos, ar, ar, ar kas ko siekia ir kaip reikia suderinti sinergetinį poveikį kad būtų, pavyzdžiui, suderinti bedėtinių medikamentų reglamentas ir retų e, susirgymų gydimo bei retų susirgymų vaistų reglamentas. Labai svarbu užtikrinti, kad pediatrinių vaistų e, tolesnis e, kūrimas nesustotų pagal geresnį reglamentavimo principą. Dabar komisija nusprendė įvertinti iš naujo uh, kaip veikia du teisiniai instrumentai. Tai yra būtent retųjų vaistų ir pediatrinių vaistų reglamentas. Na, buvo padaryta išvada, kad vien pediatrinio reglamento nepakanka ir dabar reikia žengti žingsnį priekį ir turbūt tik tai suderinus abu šitos reglamentus matysime e, pilną problemos mastą ir tada galbūt bus galima iškoti kažkokio tinkamo atsako, tinkamo sprendimo. Tačiau noriu taip pat labai aiškiai pasakyti, kad tai nereiškia, kad mes nesimame jokių konkrečių veiksmų, kurie leistų spręsti ataskaitoje paminėtas e, problemas iš karto. Pavyzdžiui, kaip jau sakiau, vėžio tyrimai vaikų pacientų tarp ir panašiai. Mes įmamės priemonių, kai kurios iš jų jau vyksta, pavyzdžiui, EMA nuostata dėl tam, tikro, tam tikros klasės e, išlygų ir mes visada įpareigosime bendrovės tartis su pediatriniu komitetu, kada kuriami antivėžiniai vaistai. Taip pat šiame kontekste noriu pasakyti, kad pramonė irgi tenka tam tikrą atsakomybę. Farmacijos bendrovės yra atsakingos prieš visuomenę ir tai negali būti vien tik tai rėminta įstatymais. Pavyzdžiui, per pastarą dešimtmetį pasiektą pažangą, kuriant priešvėžinius medikamentus augusiems, be abejo turi atitinkamai duoti naudos ir vaikų gydimui. Uh, Taip pat trumpalaikės priemonės, kuris turėtų leisti pagerinti naujų pediatrinių vaistų kūrimą, buvo pasiūlytos remiantis konstruktyvių įnašų, kurį daro visos šalis. Aš noriu pabrėžti, tai yra būtent esminė prielaida. Ir jeigu mes norime šitai perkelti į tarptautinį lygį, ypatingai jau kalbėsime apie e, JAV e, federalinę vaistų administraciją, Mes e, surengėme specialų seminarą Londone, kur buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir mes norėtumėm tęsti šią pastangą, kad būtent drauge galėtumėm spręsti šias problemas ir tai, imtis įvairių iniciatyvų. Na ir taip pat pabaigai nepamirškime svarbių iniciatyvų, kurias parodė komisija, kai buvo iš tikrųjų e, skurtas potencialas perkelti tam tikrus tyrimus, e, svarstyti pediatrinį tarybai. E, E, buvo konstatuota, kad e, retų ir sudėtingų susirgymų analizė be abejo reikalauja ir dalinti žiniomis, ir konsultuotis labiau su pacientais, ir panaudoti e, plačias duomenų bazės, surinkti daugiau įvairiausios medžiagos ir įrodymų. Ir tai yra viena iš vietų, kur iš tikrųjų mes galime pasiūlyti naujų idėjų nes mm, nemažai e, e, mm, tam tikrų reguliatorių susiduria su, mm, tarkim, vaikų sirgimais, skaitant vaikų vėžio atvejus ir mes manome, kad čia mes galime su jais konsultuodamėsi parengti naujų priemonių. Labai ačiū. Dabar atsakyčiau jūsų klausimus. Kągi, ačiū už pristatymą. Ir dabar aš suteiksiu galimybę kolegoms paklausinėti, ponia Grusta. Dėkui ponė pirmininkė. Mm, puiku, kad galim pasikeisti nuomonėmis po komisijos ataskaitos pateikimo. Aš buvau pranešėję šiuo klausimu ir labai seniai laukiau tos komisijos ataskaitos. Labai džiaugiuosi, mm, kad yra mm, pasiūlymų, džiaugiuosi, kad tas reglamentas davė rezultatų, tai yra atsirado naujų vaistų vaikams ir taip pat noriu pasakyti, kad komisijos pranešimas labai gerai apibūdina situaciją, tik gaila, kad trūksta konkretumo. Nors ir yra tam tikrų pasiūlymų, džiaugiuosi, kad e, čia atsižvelgiama e, tame toje ataskaitoje į parlamento rezoliuciją, kurią e, pernai paskelbėme. Ir čia kalbame apie laboratorijų veiklą atliekant pediatrinius tyrimus. E, čia turėtume pasižiūrėti, ką Amerika yra nuveikusi šioje srityje, kalbant apie vaikų uh, vėžį. Manau, kad čia dar nepakankamai šioje srityje veikiama ir tai yra pagrindinis reglamento trūkumas. Ir turėtume, kai kalbame apie pediatrinius vaistus ir vaikų lygas, nesėti visą laiką jų su suaugusių vaistais ir lygomis, nes yra tokių lygų, kurios būdingos tik vaikams ir tada tokiom lygom neskiriama pakankamai dėmesio. Taigi turėtume gerinti paskatų sistemą, kurią numato reglamentas ir turime e, iš tiesų skatinti e, tolesnį, mm, mm, tolesnę šio sektoriaus plėtotę kalbant apie mm, vaikų lygų, pediatrinių lygų reglamentą ir retų lygų reglamentą, tai komisijos darbas šioje srityje yra labai įdomus. Ir aš noriu pasakyti, kad reiktų darbų grupių, mm, kur kartu bendradarbiautų ir pediatrai, ir uh, pacientų atstovai ir komisijos bei parlamento atstovai. Ir aš kartu su, kolego, su kitais kolegomis toliau dirbsiu šioje srityje, kad ši ataskaita taptų konkretesnė. Dėkui. Pone Kabezon Ruiz. Dėkui, pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijai už taip pat išreikštą konstruktyvę savikritiką, kurią matome iš tos ataskaitos. Reglamentas e, davė m, gerų rezultatų, nes padaugėjo pediatrinių vaistų, bet nepakankamas tas rezultatas yra ir komisija taip pat tą pabrėžė. E, nes nėra pakankamai paskatų rinkoje ir taip pat mm, nėra atliekami reikalingi tyrimai, ne visuomet atsižvelgiama į vaikų poreikius. Dviejų metų laiko riba mm, gauti leidimą e, pediatriniams vaistams, mano nuomonė, yra per ilga turėtume sutrumpinti tą laiko tarpą. Ir kaip sakė ponia Grostet, turime skirti daugiau mm, dėmesio prioritetiniams vaikų lygų tyrimams. Ir čia turėtume numatyti atitinkamas paskai, paskatas bei naujus tyrimo metodus, ypač kai kalbame apie vaikų vėžinius susirgymus. ES turi reikalingų pajėgumų, reikalingų lėšų ir tiesiog reiktų geriau nusistatyti prioritetus. Ir vienas iš prioritetų turėtų būti vaikų vėžiniai susirgymai. Kalbant apie retas ligas, Taip pat turime siekti, kad ne tik suaugusiam būtų kuriami šioje srityje vaistai, bet ir vaikam. Ir dėl to bendrai turime peržiūrėti reglamentą. Ir stengtis atskirti vaikų vaistus nuo suaugusių. Nes šis reglamentas pirmiausia turi būti naudingas vaikams. Kaip sakė komisijos atstovas, turime taip pat užtikrinti, kad ir pramonė, farmacijos pramonė prisimtų tam tikrą iniciatyvą, reikia galbūt daugiau paskatų sukurti mm, tyrimams, klinikiniams tyrimams būtent pediatrinėje srityje. O kalbant apie pediatrinių vaistų rinkodarą, tai čia reiktų išsiaiškinti, kokios yra problemos ir kaip padidinti pediatrinių vaistų leidimų, išduodamų leidimų skaičių. Ponas Lyze, dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už, šį, už šią ataskaitą, už šį pranešimą. Mm, dažnai kalbame apie tai, ką Europa turėtų reglamentuoti ir ką ne, kai kalbame apie vaistus skirtus vaikams, tai yra Europos reglamentavimas, bet nematome deramos pažangos. Čia galime paminėti ir problemas susijusias su moksliniais tyrimais ir su e, įvairiais vaistais, aš norėčiau padėkoti ir pasveikinti Fransuazą Grostet. Jis buvo pranešėja pediatrinio reglamento tema. Jei nebūtų to reglamento, tai nebūtų atsiradę ir nemažo kiekio pediatrinių vaistų. Tai čia yra šio reglamento teigiami rezultatai norėtume komisijos paprašyti konkrečių pavyzdžių. Konkrečių tų gerų pavyzdžių, e, kaip pavyzdžiui buvo padėta, kai buvo išgydyti vaikai būtent dėl to, kad buvo šis reglamentas ir buvo mm, sukurti atitinkami vaistai. Bet turime pabrėžti, kad kalbant apie vaikų vėžinius susirgymus nėra pakankamai pažangos, yra norai, pavyzdžiui, ir farmacijos pramonėje, bet akcininkams dažnai noras gauti dividendus ir pelną nugali e, tą norą sukurti naujus vaistus, nes labai dažnai pagrindinis variklis būna noras uždirbti pinigų ir nepakankamai dėmesio skiriama moksliniams tyrimams. Ypač vaikų vėžinių susisirgymų srityje, galbūt Europos medicinos agentūra galėtų atitinkamas gairias ar kažko mm, panašaus numatyti, kad mm, būtų įmanoma šioje srityje pasistumėti į priekį. Žinau, kad Santė generalinis direktoratas nėra tiesiogiai atsakingas už šiuos dalykus, bet komisija turėtų stengtis motivuoti tyriejus, kad atsirastų nauji vaistai. Pramonė, kad kažką darytų, jai turi tas apsimokėti tai yra galimybių, kaip geriau padėti vaikams ir nebūtinai tai yra tik naujų vaistų atsiradimas. Tiesiog esamų vaistų tinkamesnis naudojimas. Mažiau cheminės terapijos ar, ar kitokie gydimo metodai, bet tam reikalingi tyrimai ir valstybės narės vienos nepaėgia mm, to padaryti. kai kalbame apie vaikus, vaikų sveikatą ir vaikų viežinius susirgymus, čia reikia veikti europinių lygmenių ir nusistatyti europinius prioritetus. Ypač kai renksime naują mokslinį tyrimų programą, jei nesugebėsime tinkamai kovoti su vaikų viežiniais susirgymais, tai turime suprasti, kad jei ES to nepadarys, tai valstybės narės vienos tikrai nepajėgs to padaryti. Taigi turime šioje srityje e, daugiau paramos suteikti valstybėm narėm. <clears throat> Pone Daly, dėkoju. Pone pirmininkė, visų pirma, ačiū komisijai už e, ataskaitą apie pasiektą pažangą per pastaruosius dešimt e, metų pediatrinių vaistų srityje. Labai gera girdėti apie pažangą šioje svarbioje srityje. Išgirdome apie e, leidimus naujiems pediatriniams vaistams. Taigi, kalbant apie šitą pediatrinių vaistų reglamentą, turime pripažinti, kad jis iš tikrųjų leidžia vaikams e, e, galimybę pasinaudoti tam tikrais svarbiais va, vaistais. Tačiau yra ir svarbių aspektų susijusių su retomis lygomis, o taip pat ir su vėžiniais susirgymais. Todėl yra ir problemų, kurias turime spręsti nedelsint. Turime taip pat e, paminėti e, tam tikrą pažangą, terapeutinę pažangą, kovojant su vaikų lygomis ir tame tarpe su retomis e, specifinėmis vaikų lygomis. Todėl čia reikia žengti į priekį. E, kuriant e, vaistus, kurie būtų skirti būtent e, vaikų lygoms gydyti, taip pat retoms E, lygoms gydyti. Ir čia reikia geresnio koordinavimo tarp Europos agentūros, e, pramonės ir Europos komisijos. Toliau, kalbant apie vaistus nuo vėžinių susirgymų. Nepriimtina, kad e, vaikai būtų gydomi ne taip pažangiai, kaip kad gydomi suaugusieji. Kodėl? Uh, per pasarsis dešimt metų tokių pavyzdžių matome. Norėčiau, kad komisija apie tai pakalbėtų. Girdėjome neseniai, kad e, mokslininkai e, ieško naujų metodų gydyti viežinius vaikų susirgymus. Tačiau jie susiduria su kliūtimis, kurios kyla iš e, šito reglamento. Aš manau, kad tai yra didelė problema. Todėl, kaip jau kolegos ir minėjo, manyčiau, kad komisija turėtų pasinaudoti savo įtaką ir išnaudotų e, kadencijoje likusi laiką ir atvertų galimybės vaikams gauti naujausių vaistų kovoti su vėžiu. Ypatingai kai kalbama apie specifinius vaikams skirtus vaistus ir vaistus retoms lygoms gydyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu padėkoti komisijai tiek už ataskaitą, tiek už jų savikritiką. aiškiai pripažįstama, kad reikia daugiau investuoti į mokslo tyrimus, kuriant e, pediatrinius vaistus. vaistus. Todėl visiškai galiu pritarti tam, ką sakė ponas Lyze. E, tai turėtų būti mūsų ir komisijos veiklos prioritetas. E, turime, turime sustelti būtent į tai, atidėdami į šalį smulkesnės problemas. Aš e, turiu e, tam tikrą mintį ir vieną klausimą. Tarsi e, yra tam tikras netitikimas tarp pediatrinių vaistų ir vaistų retoms lygoms gydyti. Vieniems tarsi daugiau skiriama dėmesio, jie greičiau progresuoja, kiti ne. skirtingai jie yra sertifikuojami. Jeigu kalbame apie vaistus retoms lygoms, e, tai jie gali e, būti panaudojami ir sertifikuojami tik tai kaip retų lygų vaistai ir ne kitaip. E, tai tam tikras ribojimas. E, e, Pediatriniai vaistai tarsi yra mažiau patrauklus. E, kokios galėtų būti to priežastys? Dėkoju. Ar būtų dar kas norėtų kalbėti? Jeigu ne, tai grįšime tada ir suteiksime žodį direktoriui. Dėkoju. Visų pirma, ačiū už labai įdomią diskusiją ir savaime suprantama, kaip ponė Grostet ir paminėjo. E, Būsimasis seminaras, aišku, bus atviras ir parlamento nariams, kai tik žinosime datą, jums pakvietimus ir atsiūsime. Buvo labai įdomu girdėti e, ponios Kabizon e, mintį apie mokslo tyrimų modelį ir jo vystimą. E, taip, finansavimas e, e, šioje srityje tikriausiai yra nepakankamas, bet tai svarbi investicijų sritis. Mes turime gana stiprų tinklą pediatrinių vaistų testavimui. Jis gerai veikia, bet e, aišku, e, e, svarbu ne tik tai turėti tam tikrą mokslo tyrimų programą, bet taip pat ir užtikrinti, kad ir vaistų bandymai, ir testavimas būtų tinkamai atliekami. Ponas Lyzė klausė ir prašė pateikti pavyzdžių, konkrečių pavyzdžių apie galimybę pasinaudoti vienomis ar kitomis terapijomis. Uh, Mes pabandysime e, parengti jums e, tokios informacijos ir atsiųsti jums atskirų, atskirų tyrimų pavyzdžių. E, teisingai klausimą, ar e, turime pakankamai stimulų pramoniai e, paskatinti ją dalyvauti tuose m, projektuose, e, kai mes kalbam apie vaistas nuo retų lygų, turime tokias programas kaip Prime, kuri stengiasi paskatinti, kad pramonė e, parengtų, sukurtų naujų produktų. E, tuo pat metu, kad tie naujieji produktai, vaistai būtų įvertinti greičiau. E, taip pat kalbant apie mokslo tyrimus e, komisija, e, prieš kelias dienas paskelbė naują kvietimą teikti pasiūlymus dėl retų vaistų kūrimo. Matysime po kelių mėnesių, kai bus sureaguota į tą mūsų kvietimą ir tada jau galėsime sutelkti išteklius ir pastumėti šį darbą. E, ponios dalį mintis apie tai, kaip mokslo tyrimai gali, gali sustiprinti reglamentą. Tai, tai e, mes turime galvoti apie tai, kaip iš vienos pusės e, padaryti taip, kad būtų e, tinklai, mokslininkų grupės ir taip toliau, e, kad galima būtų įgyvendinti numatytus tikslus. Na ir pagaliau e, savo vertinime yra labai svarbu pastebėti, pažiūrėti, kaip du egzistuojantys reglamentai galėtų leisti pasiekti tai, ko ir yra siekiama, kad e, pacientai turintys ypatingų poreikių, ypatingų e, vaistų poreikių galėtų juos gauti. Ir todėl mes ir bandysime sugrįžti pas jūs su e, pilnu komisijos su pilna komisijos ataskaita apie šių dviejų reglamentų įgyvendinimą. Taigi labai ačiū už šią labai įdomią diskusiją. Kaip jau minėjau, atėjo laikas veikti, turime veiksmų trumpalaikiam laikotarpyje. E, siekdami konkrečių rezultatų dirbsime ir toliau, bet reikia, kad į tą darbą įstrauktų visi, tame tarpe ir Europos parlamentas, savaime suprantama. Dėkuoju ir jums, ačiū kolegoms už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Dabar reikime prie kito darbo tvarkės punkto. Eina kalba apie valstybių narių vykdomas komisijos naudojimas įgyvenimo įgaliojimas kontrolės mechanizmo taisyklės ir bendruosius principus. Pone Delei yra mūsų pranešėja. Dėkui. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Kalbame apie Europos komisijos pasiūlymą, kuris keičia, e, kaip valstybės narės gali vykdyti komisijos naudojamos savo gyvendinimo įgaliojimais kontrolę. Šie klausimai E, yra jautrus ir labai dažnai tampa politiniais. Ponas Junkeris, pristatydamas situaciją ES, 16 metais rugsėjo mėnesį sakė štai ką. Jisai e, pasmerkė valstybių narių požiūrį kurios daugeliu atveju neprisima atsakomybės ir nori, kad komisija už jas tą atsakomybę prisimtų. Deja, e, nuo to, kai pradėjo veikti ši procedūra, mes pastebime tam tikrą blokavimą ir sistemos silpnumą. Ir tai, kad diskusijos, kurios turi būti grinai techninės, tampa politinėmis ir turime ateityje vengti to politizavimo. Aš manau, kad komisijos pasiūlymai eina tinkama linkme ir e, leidžia geriau e, numatyti, kad valstybės narės prisimtų atsakomybę, primdamos sprendimus, bet kai kuriuos aspektus dar reikia tobulinti, ypač skaidrumą. Ir tą norėčiau pabrėžti e, šioje nuomonėje. O svarbus klausimai, pavyzdžiui, mokesčių mokėjimas, vartotojų uh, E, apsauga, aplinkos apsauga, tai šiuose srityse valstybės narės ne tik turi prisimti atsakomybę, bet turi apie tai informuoti ir savo piliečius. Taigi reikia didesnio skaidrumo ir geresnio informavimo apie tuos sprendimų prieimimo procesus, kurie vyksta ES, kad mūsų piliečiai pasitikėtų ES. Ir dėl to aš, aš siūlau atskleisti tiek komiteto E, balsavimo rezultatus ir taip pat pateikti informaciją apie, e, pateikti tą aiškinamąją informaciją apie tai, dėl ko kas kaip balsavo. Ir taip pat reikia didesnio skaidrumo siekiant užtikrinti, kad mokslinės struktūros, ES agentūros ir atitinkamos valstybių valstybės narės prisimtų atsakomybę teikti informaciją apie tai, kas, e, kokia valstybė kaip balsavo, e, leis ne tik geriau informuoti visuomenę, bet ir valstybėm narėm paaiškinti, kodėl jos balsavo vienaip, kitaip ar susilaikė. Nes yra didelis skirtumas tarp balsavimo prieš ar susilaikymo. Bet susilaikimas net ir dėl politinių tikslų neturi paralyžuoti sistemos, kas buvo pastebima. Ir dėl to sveikinu čia komisijos siūlomą metodą. Taip pat noriu pabrėžti, kad turime būti atsargus išsakydami savo pozicijas ir neišbalansuoti sistemos, kuri daugeliu atveju tinkamai veikia. Ir gerbent demokratiją reikia užtikrinti, kad parlamentas visuomet, kaip ir taryba, tuo pat metu gautų visą reikalingą informaciją. Dėkui. Dėkoju. Dabar šešėliniai pranešėjai. Žodis jums. Dėkui. Noriu padėkoti dideliu mastu. Aš pritarčiau tam, kam ponė Vilhei pasakė. Iš tikrųjų, tai yra svarbi tema. Per pastarosius keltą metų mes su to sudurdom dėl gamo, dėl glifosido. Ir turime savotišką, mm, matau, situaciją beveik. Yra užblokuotos tam tikros pastangos reikalas sustojo ir viena vertus be abejo reikia užtikrinti skaidrumą, kita vertus mes dažnai matome, kad ekspertų komitetuose pozicija e, būna suformuojama kitaip negu ta, kuri pristatoma išoriniam pasauliui. Taigi vyksta savotiški taktiniai žaidimai, labai sunku išsiaiškinti, kokių bendrai pozicijų laikosi viena ar kita valstybė narėm. O kalbant apie apeliacijų komitetą, tai paprastai susidurime su pareigūnais, kurie yra saistomi tam tikrų nurodymų, nurodymų, kurios paprastai e, formuoja arba bent jau jam pritarė ministrai. Taigi mes turime pagalvoti apie visą procesą. Mums reikia daugiau skaidrumo, daugiau atvirumo. Ir kalbame ne tik tai apie tai, kad reikėtų pateikti tos dalykus tarybai, mes turime surinkti ir parlamento vardu. Tai parlamente mes turime surinkti kvalifikuotą balsų daugumą. Taigi mes galime teikti pakeitimus, bet manau, kad mums labai svarbu pirmiausiai pasiekti, kad padėtis keistusi. Tam tikrų mastų tai pavyko, bet kada situacija darosi kebli, iš tikrųjų reikalai atidėliojami, atidėliojami, kartais grįžtami toliau spręs komisijai ir niekas nepajuda. Toliau, ponia Grilink. Dėkui, noriu padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Ne, iš tikrųjų labai aiškiai pristatė savo poziciją. Ir tiesą sakant, tai susišaukė su mano pozicija ir mano frakcijos pozicija. Iš tikrųjų, daug dviprasmybių ir aš tam negaliu nepritarti. Kai mes kalbame apie antrą apeliacijų komiteto lygmenį, mes turbūt visi mm, suprantame, kad galbūt reikėtų šitą procesą šiek tiek palaikyti, paremti, galbūt po pirmojo apeliacinio komiteto valstybės narės kai kada gali pakeisti savo poziciją ir tai gali suteikti papildomą svertą, papildomą galimybę e, vis tik tai pasiekti bendro sutarimo. Tačiau tuo pačiu noriu pasakyti, kad kai kalbame apie klausimą, ar balsavimo metu pakeitimas, kas yra šio pasiūlymo esmė, po tokių pakeitimų ar bereikia to antro apeliacinio komiteto? Ar nebus tai, kad mes statome dviejų žirgų tose pačiose lenktynėse? Manau, kad reikės pasikalbėti su šėlnis pranešiais dėl šito dalyko ir galbūt galime pateikti kažką tai, kas daugiau mažiau atspindėtų šią problemą. Aš esu tikra, kad iš tikrųjų mes neturim išmesti visos sistemos šiukšlių dėžę. Mes suprantame, kad komitologija ne visais atvejais sėkmingai veikia, komiteto įtaka nėra labai didelė, tačiau vis dėlto galiu pasakyti, kad daugeliu atveju galiu pritarti pranešėjų, pranešėjos pozicijai. E, sutinku, kad skaidrumas yra vienas svarbiausių dalykų, na, kalbant apie balsavimo tvarkos pakeitimus, tikėkime, kad tai leis įspręsti problemą. Toliau, madam Rys. Ačiū, ponė pirminkė. Kaip ir pranešė, aš prisimenu e, pranešimą apie sąjungos esamą padėtį, kur pirmininkas Junkeris gana stipriai susierzino dėl tų valstybių narių, kurios slapstosi vienos už kitų, dangstosi viena kitomis ir vis gražina tam tikras iniciatyvas komisijai. Pavyzdžiui, tai buvo glifocido atveju. Ir labai džiaugiuosi matydama komisijos pasiūlymus. Aš manau, kad jie iš tikrųjų e, puikiai dera su ponios dėliai pasiūlymais, kad įtraukti tam tikri pragmatiniai žingsniai, pragmatiškus priemonės. E, Na, o kalbant apie mūsų komiteto vaidmenį, maisto saugos klausimai, ne tik glifosatai, bet taip pat ir gamo, pesticidai ir visi kiti klausimai su tos jie mums yra aktualūs. Ir aš suprantu, kad yra daug progų, kur valstybės narės iš tikrųjų buksuoja arba vėluoja. Nesileisiu į skaičiavimus smulkmenas, bet manau, kad reformavus apeliacijų komitetą Jeigu kai kuriais atvejais nacionaliniai ekspertai nesusitarė, tada būtent tie, kurie turi politinę valdžią, turi gal galę priimti sprendimus. Aš manau, kad čia turi būti išlaikytas subsidarumas, nebūtina visais atvejais e, kreiptis į viršūnės, jeigu galima kažką spręsti žemesniuose ligmenyse, nereikia visą laiką įtraukti 28 ministrus E, nebūtina visais atvejais balsuoti viešai, tačiau, na, nors tai yra ir akivaizdu, mes kartais turime pabrėžti. E, skaidrumas balsuojant apeliacijų komitete turi būti mm, užtikrintas, piliečiai turi turėti teisę sužinoti, ką jų vyriausybės proteguoja, ką jos gina. Na ir Aš taip pat panašiai, kaip ir mano kolegė, skeptiškai žiūriu į tai, kad taryba reiktų priversti priimti sprendimą. Gali būti, kad e, kai kurias formuluotės galima šiek tiek tikslinti. Dėl tikro laikotarpio ir panašiai, tačiau iš principo aš pritariu parengtai nuomonį. Ar dar kas nori pasisakyti? Ne tai tada ponia Hokiai komisijos atstovė, ar ne? Ar kažkas kitas iš jūsų kalbės? Dėkui, ponia pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie kalbėjo, kurie pasisakė. Atsiprašau, sako pirmininkė, pirmiausia, dar komisijai turėtume suteikti žodį, taigi žodis komisijai. Dėkoju, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Išgirdau bendrai kalbant daug paramos tiek iš pranešėjos, tiek iš kitų komiteto narių dėl tos komisijos pasiūlymo dvasios ir krypties. Mes irgi komisijoje norime, kad spręstume tiksliai tas problemas, kurios yra nes pačią sistemą tikrai nereikia abejoti, jinai veikia. Išgirdome nemažai paramos, pamatėme nemažai paramos ir per tos pakeitimus siūloma didinti skaidrumą. Vienas iš pakeitimų buvo dėl to, kad parlamentas ir taryba turėtų gauti informaciją tuo pat metu, tas jau numatyta dabartinėme reglamente, kai komisija siunčia dokumentus ar dokumentų projektus tarybai, tai jie iškart keliauja automatiškai ir parlamentui. Buvo klausima, ką mums reikia tarybos. Jei veikia balsavimo taisyklos, ką mums reikia, kad ministrai balsuotų, jei turime kitų um, balsavimo mechanizmų, aišku, kad ne, nes į ministrų tarybą jau kreipiamasi antrame raunde. Taigi kreipimasis į ministrų tarybą nėra privalomas, o kodėl ministrų taryba apskritai reikalinga? Tai todėl, kad apskritai taryboje uh, yra valstybės narės. O kalbant apie komitologijos principą, tai čia komisija yra kontroliuojama valstybių narių. O kai kalbame apie apeliacijos procedūrą, tai komisija jau čia nedalyvauja, tai vyksta toksai mm, konsultavimasis už procedūros ribų, jeigu žiūrint iš teisinių aspektų. Tai komisija turi vaidmenį, bet ne pačioje komitologijos procedūroje, bet už jos ribų. Tai tiek norėjau pasakyti ir aišku, komisija nuolat pasirengusi toliau kartu dirbti. O dabar sutiksiu žodį gerbiamai pranešėjai, poniai Leje. Atsiprašau, pirm, pirmininkė, kad užbėga už akių komisijos atstovui. Aš pasižymėjau išsakytus kolegų komentarus, kurie yra iš esmės panašus. Manau, kad mūsų kaip parlamentarų atsakomybė yra siekti, kad visi ateityje mm, primse, prim, tie sprendimai, kurie bus visi ateityje primti, būtų skaidrus ir kad Europos piliečiai žinotų, kas vyksta Europoje. Ir tas skaidrumas, tas piliečių žinojimas leis mums nenutolinti jų nuo Europos. Ir aš savo ruoštų su šešėliniais pranešėjais toliau dirbsiu, kad užbaigtume šio pranešimo rengimą. Dėkoju, pakeitimų Paskutinė data yra 18 rugsėjo. Envi komitete balsuosime vasarį. Ir baigiame šį darbo tvarkės punktą. Vis dar turiu pateikti ataskaitą apie tarp institucinius procesus vykstančias darybas. Visų pirma, pirmiausia, dėl LULCF 14 mm, gruodžio datuotas pasiūlymas dėl e, CO2 emisijų mažinimo iš LCF sektorius e, buvo siekiama politinio sustarimo, e, kuris apėmė visus dar neįspręstus klausimus. Kalbant apie miškininkystę, kompromisas numatė valdomų miškų, miškų valdymo lankstumą, o taip pat įtrauktas kitas kompromisas tekstas dėl to, kaip tai turėtų būti nustatyta. Kalbam apie 2009 metų atskaitos laikotarpį ir kad e, priemonių turi būti imtamasi vadovantis delegaciniais aktais. Taip pat paketas numato kompromisą dėl dirbamų žemių, pagal kurį e, tvarka bus privaloma šiame sektoriuje nuo 2026 metų. 46-30 metų laikotarpį, nebent įstatymų mm, prieimėjai nuspręstų atidėti penkiam metam privalomą tvarką. Toliau. Dėl mm, šito reglamento, mm, e, pasangų pasilinimo reglamento. E, E, vėlgi, mums pavyko pasitarti dėl keleto kompromisinių pasiūlymų. Na, pirmiausia, dėl to, kad prie LUCF lankstumo mechanizmą reikia prijungti taip pat ir šlapšėmės. E, e, na ir kad bus naudojami gyvenimo aktai. Tačiau diskusija daugiausiai sukosi apie nuostatas dėl bendrų emisijų lygių ir jų tendencijų ilgalaikių tendencijų, tas emisijų prekybos schemos lankstumo ir kai kurių kitų klausimų. Institucijos surengė diskusijas dėl kelto galimų paketinių sudarimų, išnagrinėjo kompromisinio teksto prieimimo galimybės ir nepaisant dėlių pastangų bei konstruktyvaus dialogo tarp abiejų teisėkuros institucijų ir komisijos, kas leido gana suartinti pozicijas. Vis dėlto dėrybos šiek tiek įstrigo ir galų gale jos baigėsi nesėkme. Po naujo pasiūlymo, kurį pateikė pirmininkantį Estiją. Pradžios datą nukelti į 2019 m. 1 birželio. E, buvo kalbama apie tai, kad nuo 115 iki 150 milijonų e, CO2 tonų e, bus pakankam papildomai skirta ir be abejo, peržiūrint reglamentai, tai reikės išvelgti. Pranešėjas e, raštu pas, pasitarė prieš pat kalėdinės atostogas su šešėliniais pranešėjais ir didžioji dauguma buvo linkę priimti susitarimą. Taigi dabar tikimasi, kad koreperas irgi patvirtins šitą sąlygą, galbūt sausio 17 dieną ir tokiu atveju balsavimas Envi komitete vyks sausio 24 dieną. Kalbant apie atlikų paketą, čia aš tai neoficialų trialogą, institucijos susitarė dėl galtinės nuostatos e, dar preliminarių sutarimų dėl savo paketo, dėl tikslų ir dėl išlygų. Mm, sutarimas buvo pirmiausia grindžiamas tuo, kad e, numatome privalomi tikslai dėl pakuočių atlikų ir e, būtinių atlikų, komunalinių atlikų surinkimo ir perdirbimo. Nesvarbu buvo tik tai e, patikslinti e, specifinius skaičiavimo metodus. Taip pat maisto atlikos bus trauktos į pagrindų direktyvą kaip pageidautinas mm, siektinas tikslas. Ir taip pat buvo numatyta tam tikros peržiūros nuostatos, tai kad tikslai būtų pakoreguoti 24 metais. Specifinės taisyklės ir e, išplėsta gamintojų atsakomybė taip pat e, nesukelia problemų, dėl to buvo susitarta. Taigi tiek būtų dėl tarp institucinių darybų esamos būklės ir tuo mes baigėme šios dienos darbo atvarkę. E, jums leidus noriu priminti, kad sausio 15 vyks Strasbūrė neįlinis sutikimas, o šiaip jau Sausio 24-25 vyks eilinis sutikimas Briuselėje. Ačiū ir skanaus.